Šį darbo atvarkės klausimą balsavimas įvyks rytoj 12 val. Kitas plenarnis posėdis prasidės rytoj antradienį Liepos 2 8 val. 30 minučių. Darbo atvarkė yra paskelbta parlamento uh, interneto puslapyje. Taigi baigiame šios dienos plenarnės sesijos posėdį.